So, uh, good morning. Uh... uh labas rytas, gerbiami 10-osios ASEP konferencijos dalyviai. Norėčiau pirmiausia pateikti keletą pareiškimų dėl mūsų darbo organizacijos ir po to atidaryti konferenciją. Aš esu viena iš pirmininkių iš Europos parlamento pusės kiti pirmininkai sėdi šalia manęs. Bangladešo parlamento pirmininkė ponia Saudhuri ir Australijos senato e, pirmininkas ponas Ryan. Taigi mes e, pirmininkausime pasikeisdami. Norėčiau paskelbti, kad be įprastų Europos parlamento kalbų, galim, taip pat yra vertimas į rusų kalbą 27 kanalų, khmerų kalbą 25 kanalų, ir vietnamiečių 26 kanalų ir mongolų kalbą 29 kanalų. Turime labai nemažai šiandien e, kalbų, į kuriuos verčiamas posėdis. E, keturi pareiškimai yra numatyti sesijos atidarimo metu ir noriu paprašyti kalbėsiančiosius apsiriboti dešimčia minučių, nes mm, laikas yra ribotas. Iš principo atidarimo sesijos metu diskusijos neturėtų būti, nebent liktų laiko e, pabaigoje, tai priklausys nuo pasisakymų ilgio. Tačiau toliau per konkrečias diskusijas aš tikiuosi, kad bus labai gyvos tos diskusijos ir rytoj per plenarinę sesiją tikrai. E, ir norėčiau atsižvelgti tai, kad tik parlamentų nariai gali pasisakyti. Bendra deklaracija yra rengiama e, projekto rengimo komitete. Šiandien ryte mes tikrai nemažai padirbėjome, labai gerą dvasę. Ir pateksime, pateiksime galutinį tekstą vėliau, o pasiūlymas turėtų būti pas, patvirtintas e, sesijos pabaigoje, rytoj prieš 12 valandą. Visos diskusijos bus e, transliuojamos internetu per Europos parlamento e, svetainę, taip vadinamą IPTV. E, tokiu būdu jūsų kolegos ir jūsų rinkėjai namuose galės stebėti tas diskusijas politinės sesijos taip pat nusifotografuosime visi kartu. Labai dėkoju Mongolijos parlamentui, kuris surengė ASEP 9 sesiją Ulambatore 2016 metais. Iš tikrųjų, 9 konferencija buvo labai sėkminga. Na, o dabar norėčiau perduoti Jums Europos parlamento pirmininko pono Antonijo Tajanį sveikinimą. ir pa, na, pateiksiu keletą pastabų dėl kai kurių temų, kurias norėjome pateikti diskusijai ir na, išvadoms padaryti. Iš tikrųjų, mums labai didelė garbė ir labai malonu susitikti čia su daugybė e, delegacijų atvykusių į šią konferenciją. noriu paminėti e, daugybę garbingų svečių, kurie prisijungia prie mūsų, kad sustiprintume mūsų bendradavimą. Pirmą kartą Europos parlamentui tenka garbė e, surenkti tokį svarbų susitikimą. Mums labai malonu jūs pasveikinti Briuselėje ir šiame parlamente. Tai yra puikus viršnacionalinis e, parlamentas, kuris priima teisės aktus 500 milijonų Europos piliečių vardu siekdamas e, juos taip pat aktyviai įtraukti į šį procesą. Man labai malonu taip pat pasveikinti Mongolijos atstovus, 9 konferencijos e, rengėjus 2016 e, metais ir dar kartą tą progą noriu padėkoti Jums už sėkmingą konferenciją. Šiemet svarbiausia tema būtų skirta klimato kaitos poveikiu įvairioms gyvenimo sritims. Daugelis mūsų e, turime e, patirties, matėme, kiek visoje planetoje žmonių kenčia nuo kraštutinių oro sąlygų ir mano pačio šalyje, Suomijoje. Išskirtinė vasara buvo, aš pati asmeniškai negalėjau to patikėti, nes mūsų šalyje labai turtinga vandens ištekliais, bet e, išgyvename didžiulę sausrą, nuo to nukentėjo maisto gamyba ir ūkininkai ir turbūt nereikia toliau vardyti. E, tų kraštutinių gamtos reiškinių, su kuriais visi susidurėme. Aš manau, kad mes kaip Azijos Europos parlamentarai na, turime e, padaryti labai daug kad pasiektumėm ambicingo klimato kaitos tikslų Paryžiaus susitarimo kontekste ir norėčiau pasakyti, kad jungtinių tautų 2030-ųjų darbo atvarkė jos darnios plėtros tikslai mums labai svarbus yra įgyvendinti ir čia kalba eina apie ambicijas, apie gyvendinimą. Taip pat norėčiau pažymėti, kad naujosios e, darbo atvarkės, e, su kuria turime dirbti esmė, yra iššūkis mums priemant e, sektorinius sprendimus, turime siekti integruotos politikos formavimo, kai um, turėtumėm spręsti kelis iššūkius iš karto, o ne bandyti atskirai spręsti paskirus klausimus, sukuriant kitas problemas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad uh, imantis visų uh, kovos su klimato kaita veiksmų, reikia gerbti žmogaus teisės, vietos žmonių teisės, jų žemės nuosavybės teisės ir kartais iš tiesų matome tam tikrus kompromisus šioje srityje, o jų turėtumėm tiek, kiek galime vengti. Iš tiesų norime keisti savo patirtim gerąją praktiką, norim išgirsti jūsų išvalgų, nes kai kurie iš mūsų partnerių iš Azijos yra priešakinėse linijose kovos su klimato kaitas ir aišku, Europoje reikia visą tai spartinti, nes matome, kad Kinija ir Indija galbūt yra lyderės netgi e, transformuojamos, pavyzdžiui, e, savo e, transporto sistemas, pereidamos prie elektromobilių. Ir mes čia turėtumėm turbūt spartinti tempą. Žinome, kad Azijoje kai kurios iš pažeidžiamiausių grupių įtin kenčia ir uh, turime e, skirti dėmesio pažeidžiamiausių e, grupių padėčiai, tai būtų žmonės su negale, moteris, žmonės, e, kurie išstumti iš savo gyvenamųjų vietų, kai kurie jų dėl klimato e, kaitos ir tai turėtų būti esmė. Mums įmatės kovos su klimato ko veiksmų pastaraisiais metais, e, Europos-Azijos dialogas labai išsiplėtojo ir iš tiesų drąsina tai, koks aktyvus tapo SM procesas, mes tai remiame, mes parlamentarai galime esmingai prisidėti prie šito proceso, turime galimybę aptarti svarstyti, kaip būtų galima stiprinti parlamentinę e, proceso e, dimenciją Ulanbatorė ir ačiū e, šeimininkams, Mongolijai už šitą renginį. Ir šiandien galėtumėm svarstyti, kaip tas dialogas galėtų būti plėtojamas reguliariau, kaip galėtų vykti mūsų komunikacija, kad spręstumėm problemas, kurios kyla šiandien mūsų visuomenėm, žmonėm, planetai. Ir aš čia kalbu ne, ne savo asmeniškai vardu, bet Europos parlamentas vardu mes e, turime tvirtinti kas du metus e, deklaraciją, bet to nepakanka. Aišku, deklaracijos siunčia svarb, e, svarbę žinę esam lyderiams, bet koks turėtų būti mūsų kaip parlamentarų vaidmuo, mes turėtume būti ambicingesnė, nes atstovauja milijonams žmonių Europoje, Azijoje, daugybei milijonų ir mes esame jų balsas, jie tikisi iš mūsų daugiau, tikisi, kad mes būsime ambicingesni, kurdami ateitį, spręsdami bendrus iššūkius kilančius Europoje, Azijoje ir kitur. Ir mes, parlamentarai, turime tvirtinti reikiamus teisės aktus, kad atremtumėm iššūkius, kovotumėm su klimato kaita ir skatintumėm dar neplėtrą visais jos aspektais kaip kad e, šiandien ir kalbame. Ir e, kadangi Azija ir Europa bendradarbiauja visą plačiau, e, mes taip pat remiame jūsų pastangas plėtoti regioninį bendradarbiavimą ir skatinam visas suinteresuotas šalis eiti bendradarbiavimo ir diplomatijos keliu. Europos parlamentas visuomet tvirtai rėmė ASEM ir ACEP ir skatiname visas suinteresuotas šalis ir toliau stiprinti santykius tarp Europos ir Azijos. Uh, turime dar daug ką padaryti, didindami junglumą tarp mūsų e, žemynų, skatinti ryšius tarp žmonių, e, skatinant e, galimybės plėtoti verslą, saugumo dialogą, plėtoti bendradarbiauti žmogaus teisės rytyje. Visgi bendrų iššūkių sprendimas, kaip, pavyzdžiui, klimato kaitos ir netidėliojant, turbūt yra skabiausias dalykas, galvojant apie mūsų ateitį. Ir, e, aišku, turime transformuoti savo ekonomiką, daryti tai tvariai, turime spręsti energetinio efektyvumo, išteklių efektyvaus panaudojimo klausimus tam, kad e, mūsų vaikų ir e, anūko ateitis būtų tvari. Tad norėčiau e, palinkėti vaisingų diskusijų ir skelbiu atidaryto dešimtąją esam susitikimą. Ir norėčiau taip pat pasveikinti bendra pirmininkus. Labai ačiū už tai, kad dalyvaujate ir ačiū už jūsų dėmesį. Posėdis skelbiamas atidaryto. Ačiū už malonų pasveikinimą, ačiū, kad pirmininkaujate šio ryto sesijoje, e, rengimo darbe, kur tikrai daug darbo padaryta ir tęsime darbą rytoj. Man labai malonu būti čia pirmą kartą, e, Briuselėje pirmą kartą esu Europos parlamente ir, kaip jau buvo pasakyta, perėsime prie pirmojo darbo turkės punkto, kuriai pirmininkauja Jontar Perlei Batbek. Tai yra visuomenės politikos, švietimo, kultūros ir mokslo ministras, e, komiteto vadovas Mongolijos parlamente. Taigi, sveikinu, ponė Bataberlik, žodis jums. If I may just... Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч Таяны, хүндэт парламентийн гишүүд, төлөөлөгч. Gerbiami parlamento, parlamento ir parlamentų nariai, delegatai, ponios ir ponai. Man labai malonu pristatyti Mongoliją ir dalyvauti 10-ame Europos ir Azijos e, partnerystės e, susitikime, kur dalyvauja gerbiami e, Europos ir Azijos parlamentų vadovai. Kadangi pas, jeigu centras pasaulyje keičiasi, reikia stiprinti daugia šalį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą. Dabar Azijos Europos vadovų taryba yra dialogo platformas, kur, platforma, kuri yra būtina bendradarbiavimui ne vien tik tai tarp dviejų žemynų, bet ir svarbi visam pasauliui. Azijos Europos parlamentų Susitikimas yra esminė dviejų regionų partnerystės dalis. Tai suteikia didelės galimybės aptarti, svarstyti ir pasiekti dvišalį susitarimą dėl įvairių klausimų tarp Europos ir Azijos. Mongolija siekia aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie Azijos Europos parlamentų partnerystės ir dialogų. Kaip žinote, Mongolija sėkmingai organizavo 10-ąją ASEP ir 11-ą vadovų tarybą. Tema 20 e, ASEP metų ir perėjimas prie junglumo 2016. Mes manome, kad Ulambatoro deklaracija atveria trečiąjį bendradarbiavimo dešimtmetį ir tai primena 20 ASEP įkūrimo jubiliejų ir taip pat nukreipia vyksmus ateičiai. Gerbėmieji, bendradarbiavimas tarp teisėkuros institucijų ir ASEP narių vadina labai svarbu vaidmenį, stiprinant daugia šalių bendradarbiavimą ir partnerystę. Šiame susitikime Azijos ir Europos parlamentų nariai susirinko tam, kad aptartų, kaip klimato ir aplinkos pokyčiai veikia tvarų vystimasi ekonomiką, migraciją, saugumą visame pasaulyje. Tai bus svarbus žingsnis e, siekiant atsiliepti vietos iššūkius. Šie klausimai svarbus ir Mongolijai. Dabar mongolai susiduria su dideliais iššūkiais ir turi priimti sudėtingus sprendimus. Ypač mums reikia išmokti, kaip e, veiksmingai naudotis gamtos resursais, e, gerai investuoti ir plėsti, plėsti tvar, tvarę plėtrą. Ir mes siekime stiprinti ryšius ir bendradarbiavimą tarp parlamentų. Norime aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie regionų ir tarptautinių parlamentinių institucijų veiklos. Kai dėl Mongolijos mes siekiame plėsti ir vystyti pragmatišką bendradarbiavimą, siekiant tinkamų gerų rezultatų ekonominėje, politinėje sferose. Taigi Mongolija vaidina labai svarbu vaidmenį ir kreipia daug dėmesio ASEP bendradarbiavimui. Linkiu jums visiems sėkmės ir sėkmingai dalyvaukite šitame posėdėje. Labai ačiū. I'll, I'll this... O dabar kviečiu Bangladešo parlamento atstovą, dr. Sharin Sharmin Chaudhry. Honorable Vice President, Honorable... Gerbimas vicepirmininkai, gerbiami pirmininkai, Europos parlamento vadovai, ponia Heidi Hatala, gerbiamas Australijos senato pirmininkė, ponas Rajan, e, parlament, Mongolijos parlamento atstovai, e, užsienio reikalų e, komiteto vicepirmininkas iš Kinijos, gerbiami parlamento nariai, gerbiami ASEP, Azijos Europos partnerystės nariai, gerbiami parlamento nariai, jūsų ekscelencijos, labas rytas. Iš tikrųjų didelė garbė ir didžiulis malonumas dalyvauti 10-ame ASEP Europos Azijos parlamento mm, susitikime gražiame Briuselio mieste. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame svarbiame parlamentinėme forume, kuris prisideda prie tiesioginio dialogo tarp e, teistikros institucijų Europoje ir Azijoje. Man taip pat labai malonu atstovauti Bangladešo parlamentą šiame garbingame forume Tai yra labai tai yra labai jautri šalis patirianti klimato kaitą. Dėkoju ASEP ir Europos parlamentui už tai, kad suorganizavote šitą garbingą renginį. Šiais metais daugiausia dėmesio skirsime klimato kaitai, poveikio iššūkiams. Tris svarbus aspektai susijęs su klimato kaita yra saugumas, migracija ir ekonomika bus diskusijų pagrindas. Klimato kaita kelia didžiulę grėsmę mūsų kaim, planetai. Poveikis yra sudėtingas, nes tai paveikia ir ekonomiką. Klimato kaita kenkia ir dirbos vandens saugumui ir šmarai Klimato kaitos prisitaikymo veiksmai yra būtini tam, kad užtikrintume atsparų klimato kaitai augimą ir tvarę plėtrą. Todėl e, reikia, kad Asijos ir Europos parlamentai susirinktų ir parengtų tinkamą, protingą partnerystę, įtrauktų vietos, regionų planus ir strategijas ir kad vyktų globalus bendradarbiavimas. Turime pripažinti ir pabrėžti, kad daugiašališkumas yra veiksmingiausia metodologija siekianti veikti bendrus klimato kaitos sugeltus iššūkius, įveikti e, skurdą, neligybę, konfliktus, migracijos klausimus, pabėgėlių klausimus. Šitie klausimai peržengia valstybių sienas pasaulis yra labiau tarpusavėje susijęs. Čia yra būtinos bendros pastangos. Azijos Europos parlamentų partnerystė yra labai svarbi, kadangi parlamentai yra atstovaujančios institucijos. Mes, parlamento nariai, žmonių atstovai, turime pareigą parengti teigiamus pokyčius e, žmonių gyvenimuose. Mūsų vaidmo ir įtaka vyriausybės struktūrose suteikia mūsų unikalią galimybę sukurti pasaulį, kur visi turėtų lygias galimybės siekti savo tikslų. Mes turime galę kovoti su terorizmu, klimato kaita, ir jos poveikiu, suteikti žmonėms saugumą jų gyvenimą ir užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gyvens orų gyvenimą. Šis unikalus vaidmo, kuris mums tekės ir mums turimas, mūsų turimas potencialas ir Europoje, ir Azijoje, leidžia mums kurti jos ateitį. Todėl mes turim įsivarygojimus paveik, pat, versti veiksmais ir užtikrinti visiems saugią planetą. Turi renk, turime renkti bendras, bendrą politiką, e, stebėjimo galimybės ir mes turim užtikrinti, kad eisime į priekį kartu kaip globali šeima ir nepaliksim nieko už nugaros. Sunkime pastangas e, kovojant prieš klimato kaitą, e, mažinant šiltame efektą sukeliančių dujų emisijas ir sukuriant žalę ekonomiką. ASEP gali būti naudinga lengvinant, e, lengvinant parlamentinę diplomatiją. Mums jau pasisekė e, parengti Paryžiaus susitikimą, kurį reikia gyvendinti, susitarimą, kurį reikia gyvendinti. Mes siekiame tikinti visas šalis, kad jos imtųsi veiksmų ir stabdytume bendrą temperatūros Kinijai augimą. Atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, e, turime užtikrinti perėjimą prie globalios ekonomikos, kuri būtų atspari klimato kaitai. Bangladešas mano, kad Paryžiaus e, susitarimo įgyvendinimas yra bendra atsakomybė. E, reikia skirti pakankamus na, išteklių šiam tikslui ir besivystančios šalis taip pat turi prie to prisidėti. Reikia numatyti bendrus tikslus, užtikrinti klimato finansavimo skaidrumą. Taip pat reikia ir stiprinti pasitikėjimą tarp šalių. Jau praėjo trys metai nuo Paryžiaus susitarimo pasirašymo. Turime paspartinti progresą ir turime jį sparčiau gyvendinti. Reikia teikti paramą šalims, kad jos galėtų užtikrinti pajėgumų kūrimą. Tai labai svarbu silpnoms, jautrioms šalims, kur finansiniai mechanizmai turi pasitarnauti Paryžiaus susitarimo gyvendinimui ir turėtų būti supaprastintas įgyvendinimas ir mažiau e, naštos sukeliančios procedūros. Aš tikiu, kad ASAP veikdama kartu, mokydamasi kartu ir dar, imdamasi bendrų pastangų sugebės e, įvesti tokius pokyčius, kurie būtų teigiami, nes ši žemė yra mūsų namai. Sujungime pastangas ir užtikrintume mūsų namų saugumą. Dėkoju. Ačiū Jums. Mhm. daktarą Čiaudrį. E, tempas kol kas geras ir dabar paskutinis pareiškimas ir po to galėsime pateikti papildomų pareiškimų iš salės. E, e, jeigu kas iš anksto pareikš norą kažką dar pasakyti prieš baigiant šią dalį pusė dvyliktos. Na dabar ponas Čang Čidžun, e, Kinijos e, liaudės kongreso, vice, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, prašom. Chair, honorable... Pone pirmininkė, e, gerbėjai kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, Kinijos liaudės kongreso vardu norėčiau pasveikinti jūs surengus šį svarbų susitikimą ir taip išreikšti mūsų padėką už e, visą pasirengimą šiam e, susitikimui. Dešimtasis kongresas yra pirmasis šalutinis renginys po 12 ASEM vadovo susitikimo. Tai yra pre, kaip preliudija simfonijai kadangi visas pasaulis susiduria su didžiuliais iššūkiais pasaulio klaimos, e, kaita, aplinkosaugos problemos e, kelia, e, daro įtaką žmonių išlikimui, klimato kaita, gamtinės nelaimės daro žalos žmonių visuomenėms, nes pažeidžiama ne tik natūrali aplanka, kuri vis svarbi mūsų visiems išgyvenimui, bet taip pat sukelia vairiausių problemų pavyzdžiui, kraštinės oro temperatūras, e, maisto gamybos e, sutrikimus, vandens trūkumą ir dar sunkesnės pasakmes, e, pavyzdžiui, dėl konfliktų persikeliančių žmonės. Praėjusią vasarą visas šiaurės pusrutulis nuo Alžyro iki Arkties e, patyrė karščio bangą Įvairiose šalise buvo užfiksuotos rekordinės temperatūros, ekstremalios oro sąlygos, pavyzdžiui, sausros, miškų gaisrai, katastrofiški e, lietus pastekė visame pusrutulyje. Ir tai rodė, kad klimato kaita e, jau yra negresmė ateities kartoms, o jau šiandien Todėl nedelsant reikia imtis veiksmų ir kovoti su klimato kaita, spręsti aplinkosaugos problemas. Todėl aš norėčiau pateikti tokius pasiūlymus. Pirmiausia, mes turime susivienyti savo pastangose, e, kuriant bendruomenę dėl bendros ateities žmonijai. Tai yra vienintelė žmonijos tevinė, todėl kovodami su klimato kaita ir aplinkosaugos problemomis visos šalis yra tame pačiame laive, nes tai yra bendros ateities bendruomenė. Jeigu mes išlaikysime pasenusi mentalitetą, tai yra utilitarizmą, ir tik tai sieksime daugiau imti, o atsakomybės prisimti mažiau, mes pakenksime ir kaimynams, ir savo. Turime raginti bendros atsakomybės stiprinimą. Tik tai dirbdami kartu sukursime pasaulinę klimato valdysenos sistemą, kuri būtų sąžininga, subalansuota ir būtų naudinga visiems bendradarbiavimo būdu, kas leistų mums sukurti gražų pasaulį ateities kartoms. Antra, turime įgyvendinti savo bendrus įsipareigojimus ir laikytis tarptautinių taisyklių. Paryžiaus sustarimas yra e, labai svarbus dokumentas kovojant su klimato kaita, jis atspindi pasaulinės tendencijas. Tačiau e, jo jokių būdų negalima pamiršti. Mes e, turime laikytis bendros ir diferencijuotos atsakomybės, rimtis iniciatyvos E, mažinti išmetalus, taip pat prisimti įvairios verlypę technologinę atsakomybę. Besivystančios šalis Euroazijos e, e, regione turėtų taip pat vykdyti savo įsipareigojimus, besivystančioms šalims suteikdamas kapitalo, technologijų, o besivystančios šalis turi padėti vienos kitoms ir aktyviai propaguoti pietų-pietų bendradarbiavimą kovojant su klimato kaita. Trečia, turime siekti bendro vystimas ir skatinti sinergiją tarp e, klimato veiksmų ir ekonomikos eigimo. E, transformuojant ekonomiką, kuri išmestų mažiau CO2, klimato ir aplinkos veiksmai ir ekonomikos vystimasis e, gali vienas kitą sustiprinti. Atsirandančios pramonės e, šakos, kaip pavyzdžiui atsinaujančios e, energijos plėtra ir kitos, e, turi suvaidinti svarbu vaidmenį, skatinant ekonomikos augimą ir užimtumą. Turime koordinuoti savo kovą prieš klimato kaitą ir įgyvendinant 2030 metų tvaraus vystimosi darbo tvarkė. Būtų neteisinga siekti vien tik tai ekonominių interesų aplinkos sąskaita. Ir negalima taip pat ignoruoti žmonių poreikio, poreikių išgyvenimui. Todėl e, aplinkos apsauga yra išmintingas kelias. Mes turime taip pat kurti bendrą saugumo sistemą, kovojant su pavojais, kurio sukelia e, klimato kaita ir aplinkos problemos. Turime sukurti naują saugumo viziją. kuri būtų bendra, tai būtų bendra visapusiška saugumo sistema, reikalingi holistiniai, integruoti žingsniai, kad susitirintume tarptinį pragmatinį bendradarbiavimą ir spręsime maisto saugumo, humanitarnės krizės, pabėgėlių srautų migracijos rautų ir kitų saugumo pavojų, kur, dėl, kurie kyla dėl klimato kaitos problemas. Nes jis šios šalis ir atitinkamos e, tarptautinės organizacijos turi vykdyti savo įsipareigojimus, padėdamos besivystančioms šalims didinti savo pajėgumus kovoti su gamtinėmis nelaimėmis ir aplinkos pokyčiais. E, remiantis jungtinių tautų e, nelaimių švelninimo strategijų pagrindų e, gerinti migracijos valdymo sistemas ir stiprinant atsparumą. Ponios ir ponai, kaip besivystanti šalis, mes turime daugiau kaip 1,3 milijardo žmonių. Kinija be nedaugiausiai kenčia nuo klimato kaitos poveikio. Kovodami e, aktyviai, kovodama aktyviai su klimato kaita, e, Kinija vadovaujasi ne tik e, tvaraus vystimosi reikalavimais, bet taip pat ir savo įsipareigojimais suvidinti savo vaidmenį pasaulinėje klimato valdysenoje. Kinija imasi vairiausių priemonių, Tai gerina savo nacionalinės struktūras ir energijos panaud... mišinį, gerina energijos panaudojimą efektyvumą, kuria žalia architektūra, mažai CO2 išmetantį transportą. Taip pat įkūrė CO2 rinką ir skatina mažai CO2 išmetantį vystimąsi. Nacionalinis žmonių liaudės kongresas labai svariai vertina teisės aktus e, skirtus klimato kaitai, įskaitant energijos konservavimo įstatymą, atsinaujančių šaltinių įstatymą, žalios gamybos įstatymą, taršos e, ribojimo įstatymą, miškinkystės įstatymą ir taip toliau. Mes taip pat rengėme įstatymą skirtą klimato kaitai. Ir e, tų visų pastangų dėka mes pasistumėjome puikiai į priekį, kovojant su klimato kaita. Per pastarosius penkerius metus energijos ir vandens suvartojimas per skir... palyginti su vienu BVP vienetu sumažėjo Kinijoje beveik daugiau kaip 20 procentų. Akvens anglės vartojimas sumažėjo 8,1 procento punktų. Švarios energijos sunaudojimas padidėjo 6,3 procentinius punktų. Miškų plotai padidėjo 10,7 milijardo hektarų. O didelės taršos, oro taršos e, atveju dideliuose miestuose sumažėjo 50 procentų. Taigi žalioji plėtra Kinėje yra puikia perspektyva. Kinė taip pat e, vaidina puikų vaidmenį tarptautinio bendradarbiavimo srityje klimato kaitos prasme. Ji labai iš esmės prisidėjo pasaulinio ekologinio vystimosi srityje. Kinijos vyriausybė aktyviai dalyvauja, dalyvavo e, rengiant Paryžiaus susitikimą ir jį pasirašant. Ir mes vykdysime savo įsipareigojimus. Mes ir toliau įgyvendinsime šį sustarimą e, labai aktyviai panaudodami tokias platformas kaip pa, na, naujo šilko kelio iniciatyva, e, skatinant pietų-pietų bendradarbiavimą. Kinija taip pat stiprins savo bendradarbiavimą su visomis šalimis e, klimato kaitos srityje, siekiant tvaraus vystimosi e, mums visiems. 2015 metais mūsų e, prezidentas Žinping klimato kaitos konferencijoje Paryžioje pareiškė, kad Kinija pradės bendradavimo projektus, kad e, būtų sukurta 10 pramonės, e, švarių pramonės parkų ir būtų pradėtos vykdoti, vykdyti adaptavimosi programos kitose besivystančiose šalise. Taip pat steiksime tūkstantį mokymosi galimybių klimato kaitos rytyje. E, dėl šių projektų mes pasirašėme įvairius tarpusavę supratimo memorandumus e, su įvairiomis trečiosiomis šalimis - Vietnamu, Filipinais, Mianmaru, Mongolija ir taip toliau. Ponios ir ponai, Eurazijos šalis yra tiek klimato kaitos aukos, tiek svarbios dalyvės e, klimato veiksmuose per 12-ąją vadovų sustikimą mes tikimės, kad nacionaliniai lyderiai pakartos savo pasirežimą siekti tvarių, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo ir susitars dėl tolesnio bendradarbiavimo e, vykdant klimato veiksmus. Kinija yra pasirengusi kartu su Eurazijos šalimis kartu keistis patirtimi e, dėl aplinkosauginės valdysenos ir ekonominio vystimosi ir išlikti aktyvę e, dalyvę daugia šalės valdysenos sistemoje, kad mes kaltu tarpu kartu sukurtume pasaulį, kuriame vyrautų taika, e, saugumas ir bendra, bendrai būtų užtikrintas klėstėjimas. Ačiū. Thank you, Mr. Chang. Now, we do... Ačiū, ponui e, Žengui. Uh, Dar turime šiek tiek laiko, prieš perinant prie kitos oficialios dalies. Tai galbūt kas nors norėtų pasisakyti arba galime perėti iš karto prie kitos dalies, bet čia priklausys nuo dalyvių viskas. Ir galbūt tuomet dabar perduodu žodį bendrapirmininkiai Hautalai ir pereiname jau prie kič, kitos. Uh, sesijos dalies. Ačiū visiems pasisakius. Ačiū panui Rainui. Man didelė garbė atidaryti susitikimo dalį, kur kalbėsime apie klimato kaitą. Džiaugiuosi, kad jau tiek daug vertingai pasisakiusių buvo šiuose diskusijose, o nu, dabar pakviesiu na, kitos dalies e, prelegentus e, į podiumą. Norėčiau pakviesti poną Džo e, Laininą, jisai yra Europos parlamento pranašės atsakingas už pranešimą apie klimato kaitą. Jis taip pat yra Europos parlamento delegacijos ryšiams su Kinija pirmininkams. Tai pir, pirmasis mūsų parlamento dalyvis, kuris prisijungs prie mūsų pakitaloje. Pakiloje taip pat lieka panas Skotas Rainas, Australijos senato prezidentas. Karmen Eliana Milenesku, Rumunijos parlamento deputatų rūmų vicepirmininkė. Taip pat kviečiama Roza Marija Romero Čansesi yra Ispanijos deputato kongreso trečioji vicepirmininkė e, ir taip pat ponas Mauri Pekanen, e, Suomijos parlamento e, pirmininko pavaduotojas. Taip pat kviečiu prie mūsų prisijungti Funkokien. Kien Vietnamo nacionalinės asamblėjos vicepirmininką ir taip pat Indijos atstovę norėčiau pakviesti ir kai tik tai prelegentai susirinks prie pakilos, galėsime pradėti. Uh, ir norėčiau pasiūlyti susirinkti bendrai nuotraukai iš karto po šitos uh, posėdžio dalies. Tad prašau neišeiti iš karto iš salės. So I'd like to um, uh, ask that the speakers would uh, Um, Norėčiau paprašyti prelegentų apsiriboti pasisakant 5-7 minutėm, kadangi kalbančių bus nemažai, o atvirom uh, diskusijom turėsime nemažai laiko atitinkamose grupėse po pietų. Taigi dabar uh, žodis Džiau Laininui, Europos parlamento pranešėjui, atsakingam už klimatos kaitos klausimą ir e, Europos parlamento delegacija ryšiams su Kinėje pirmininkoje. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos iš Azijos ir Europos. E, iš tiesų e, džiaugiuosi tuo, kad šioje ASE konferencijoje kalbame apie klimato kaitą. Tiesą sakant, dalyvavau COP1 susitikime 1995 metais Berlyne po uh, Rio konvencijos, na, o dabar jau Katovicuose vyks 24-asis susitarinčių šalių susitikimas. Praėjo daug laiko ir na, džiaugiuosi galėdamas pažymėti, kad turime be maž globalų bendrą sutarimą dėl, dėl, dėl, dėl to, kad reikia kovoti su klimato kaita, nes tai bendra problema visom pasaulio tautom. Uh, Deja, šiuo metu, kai mums reikia daugia šališkumo, tą kai kas užsipuola, kai kas nori eiti savo atskiro keliu ir tai, tai mums visiems didžiulis iššūkis, kadangi klimato kaita, atmosfera vis tiem bendra yra. Tai nepriklauso vienai šaliai, tai priklauso visai planetai, visai žmonijai. Tai e, yra pasaulinė vertybė, visų mūsų turtas. Ir e, todėl džiaugiuosi, nepaisant to, kad JAV vyriausybė pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, visos kitos šalis patvirtino, uh, jog ir toliau įgyvendins Paryžiaus sutarimą. Na, manau, kad e, dėl skirtingų galbūt priežasčių Europa ir Azija uh, turi tam tikrą atsakomybę ir prieš 200 metų Europoje šiame žemynė prasidėjo pramoninė revoliucija ir šis ekonominis modelis vėliau išplito visame pasaulyje ir žinome, kad šitas ekonominis modelis turėjo keistas. Jis tiesiog neišgyvens 21 amžiui, kai planetoje gyvena ar gyvens 10 milijardų žmonių, nes iš tiesų reikia visai kitokios ekonomikos tam, kad išgyventumėm. Ir aišku, Azija sudaro didžiąją šalį pasaulio gyventojų ekonomikos greitai auga, turite didelę galimybę, beaugdami modernizuotis. Manau, kad uh, ši tema yra turbūt pakankamai išdiskutuota ir e, turbūt e, žinote, kad praktiškai baigėme savo darbą su 30-ųjų tikslais. E, iš tiesų šiais metais e, buvo iš, išleista labai svarbių teisės aktų atsinaujinančių išteklių, energetinio efektyvumo, pastatų direktyva buvo patvirtinta, o dabar užsiemam uh, E, autom, automobilių CO2 e, klausimų, siekiame nulinių emisijų e, iš automobilio, tada Darbo atlikta nemažai, bet nemažai lieka ir per tęsę dešimtmetį. Klimato kaitos e, komisijos narys yra minėjęs, jog norime e, iš tiesų stiprinti mūsų darbą su mūsų įsipareigojimais, e, duotais Varyžioje, dirbti aktyviau, esame įsipareigoję mažinti e, emisijas, e, sumažinti 40 procentų iki 30 metų, e, o dabar esame patvirtinę teisės. E, aktus ir remiantis skaičiavimais galvojame, kad pasieksime netgi 45 procentus. Dar geresnį rezultatą. Turime taip pat nepamiršti, kad yra numatyti ir peržiūros laikotarpį, kai bus galima peržiūrėti sprendimus. Tai bus 23 metais ir tuomet vertinsime, ar yra galimybė didinti tikslus. Ir tai, kas vyko Paryžyje, galėčiau pavadinti klimato diplomatiją. Iš tiesų reikia politinių diplomatinių susitarimų, negalima e, kažko tai pritarti, kažką, tai, priversti kažką tai daryti, reikia įtikinti ir tikimės, e, kad, e, kad visi laikysis susitarimo. Klimato diplomatija ES lygmenių reiškia, kad norime didinti pastangas, aktyviau dirbti visose ES delegacijose, visose pasaulio šalise, ieškant partnerių partnerių, švarių technologijų, klimato alijansų, avangardo grupių srityje. Galbūt tai galėtų būti netgi nevyriausybinių lygmenių, galbūt vietos lygmenių, miestų, įmonių lygmenių, pilietinės visuomenės e, lygmenių. Ir tai tik tai keli iš paminėtinų lygmenų. Prašėme komisijos ir išorės veiksmų tarybos e, integruoti klimato politiką į visas kitas susijusios politikos rytis, aišku, tai e, pramonės, prekybos, vystimos, e, žemės ūkio e, politika. Ir manau, kad dabar ES žengėme į naują etapą aktyviname savo pastangas. Aišku, labai laukiu diskusijų šiam renginiui ir tikiuosi, kad Europa ir Azija bus tie du ramšiai, kurie naves pasaulį į ateitį ir mūsų vaikai ir anūkai jums padėkos, kadangi ateities kartos na, gyvens taip, kaip mes šiandien čia nuspręsime. Dėkui. Labai ačiū, Džiau. Labai malonu girdėti, kad jūs esate kopona, aš buvau kop2, ten buvo kijote, ar teisingai sakau? Taigi, man labai malonu dabar kreiptis į kitą mm, Berlin pirmininkaujantį, kuris atstovauja Australijos senatą. Pone Skotrajan, žodis jums. Labai ačiū už pristatymą. Sveikinuosi su visais, dėkui už galimybę pasisakyti kolegų vardu, kurie e, yra su manimi, kurie suvauja Australijos parlamentą. Klimato kaita kelia saugumo riziką, kuri bus svarbi ateinantiems dešimtmečiams. Tai yra didžiulis daugiašalis iššūkis. Mm, na, mūsų e, Senato užsienio reikalų komitetas pavedė man parengti mm, pranešimą, kaip klimato kaita veikia Australijos nacionalinį saugumą. Mes žiūrėjome, kokios yra grėsmės nacionaliniam saugumui ir kaip, e, kaip tam pasipriešinti. Klimato kaita yra e, grėsmė žmonių saugumui, taip pat e, ekonominį saugumą, vandens, maisto, sveikatos iššūkius. Ir mes atsižvelgėm aplinkos saugos sąlygas, kaip kalbėjo anksčiau kalbėjusieji, ir stebime, kokie yra oro pokyčiai ir kokios yra gamtinės nelaimės. Tai kenkia saugumui ir prisideda prie konfliktų ir nereguliaus migracijos skatinimo. If mūsų regione daug dėmesio skiriame e, klimato kaitai, žmonių saugumo e, požiūriai ir klimato kaita pažeidžia jautres bendruomenės mūsų regione. Mm, Ramiai vandenino salos, manau, kad tai yra didžiulė e, grėsmė žmonių geroviai, ir salų saugumai. Tai yra, su, viskas yra susijęs su ekonominiu klėstėjimu, tai yra susijęs su Australijos nacionaliniais interesais, nacionaliniu saugumu, taip pat ir regionų saugumu. Ir m, mm, mūsų vyriausybė pripažįsta šitas grėsmės ir kėlančią riziką. Ir mm, užsienio politikos baltoji knyga teigia, kad mm, klimato kaita, aplinkos prastėjimas, maisto šaltinių prastėjimas turės didžiulės ekonominės ir politinės saugumo problemą, problemas. Tai yra neatsiejamos grėsmės. Tai yra klausimai, kuriems e, spręsti reikia e, koordinuotų ir daugišalių pastangų. Todėl mm, integruotas požiūris yra būtinas. Australija yra įsipareigojusi vykdyti Paryžiaus susitarimus. Mūsų tikslas yra sumažinti 26 procentais išmetimus ir manome, kad iki 30 metų tokie tikslai yra pasiektini, tai atitinka visų išsivyščiusių šalių galimybės. Taip pat mes stipriname tarptautinį bendradarbiavimą kovoje su klimato kaita. Mes dalyvaujame tokiuose forumuose, kaip pavyzdžiui, e, nelaimė ir išvarimų iš gyvenamųjų vietų forumas taip pat 15-20 metų klimato kaitos komitetas. E, tai klimato kaita bus vienas iš prioritėtų remia, re, remiant ateities programas. Mes tai investavome milijonus dolerių. Kadangi klimato kaita e, plečia grėsmę plačiu spektru, mes turim pritaikyti ekonominę, socialinę politiką, žemės ūkis, miškas, miškai, vanduo. Tie klausimai reikalauja bendrašalių pastangų. Ir turiu pasakyti, kad estai vaidina svarbu vaidmenį sprendžiant šitos klausimus, kadangi parlamentai, parlamentų nariai vaidina svarbu vaidmenį rengiant politikų, rengiant politiką, kurie atsilieptų šitos iššūkius. Ir e, mes teikėme paramą tiems, e, kuriem to reikia, nes klausimų sprendimas užims daug laiko ir reikalaus daug pastangų. Dėkui už galimybę pasisakyti dar kartą. Thank you very much, uh, uh, Mr. Ryan. Labai ačiū, ponė Ryan. O dabar norėčiau pakviesti ponę Kairmen Iljana Michalcesku, Rumunijos parlamento e, deputatų rūmų vicepirmininkė. Labai ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti už galimybę pasisakyti šitoje sesijoje. Mes žinome apie faktą, kad klimato kaita e, turi ilgalaikės pasiekmes plėtrai ir vystimus visose šalise. Klimato kaita ir grėsmė didėja. Tai kenkia visuotiniams stabilumui dėl to, kad yra poveikis žmonėms, atsiranda bandas, priverstinė migracija ir bėgimas nuo, nuo, nuo, nuo lygų, nuo, nuo resursų trūkumo ūkiai ir maži e, resursai. Šalis patiria krizę. Todėl saugumas yra nepaprastai svarbus mūsų e, susijusiame pasaulyje. Nacionalinis saugumas priklauso nuo visų žmonių saugumo pasaulyje. Mūsų bendros pastangos veiksmingai e, imtis klimato kaitos, gelbėti gyvybės ir sujungti bendruomenės visame pasaulyje, siekiant užtikrinti saugesnę ir taikesnę ateitį Čia reikia visų e, susijusių šalių globaliam lygmenių bendradarbiavimo. Tai yra ir verslas, ir socialinis sektorius, piliečių bendruomenės. Reikia koordinuoti pastangas visais e, e, lygmenimis, kad ištikrintų tinkamą bendradarbiavimą. Todėl būtina E, prisitaikyti prie tempo ir e, imtis tokių veiksmų, kurie padėtų gyvendinti Paryžiaus į e, susitarimą dėl klimato kaitos. Gerbiami kolegos, Rumunija planuoja pirati ratifikavo Paryžiaus susitarimą 17 metų sausio 1, todėl mes esam įsipareigoję atlikti savo vaidmenį ir mes pritarėme prancūzų iniciatyvai ir mes esame vienas iš sponsorių e, tų veiksmų, kuriuos prieimė Junktinių tautų saugumo taryba. Mūsų požiūris atsispindi įstatymų paketuose, e, energija 2030 e, ir kitų teisės aktų susitartų Europos teikmenių įgyvendinime. Rumunija prisideda prie ES ir e, valstybių narių pastangų. Ir mes e, ir siekiame peržiūrėti transformacijos pasiūlymus, mes įsipareigojame ir gyventiname savo pasižadėjimus. Mes manome, kad Europos pramonė išlieks konkurencinga. Ir šalia tų svarbiausių elementų. Aš norėčiau pabrėžti tokius e, elementus, kiek tai yra susijęs su klimato kaita ir Paryžiaus susidarimu. Pirmiausia, ilgalaikė vizija. Ir reik... ponė Mikalčesku, sako pirmininkė, tam, kad būtų gerimas e, tinkamas bendradarbiavimas e, ir tinkamai būtų galima e, klausytis vertimą visas kalbas, tai siūlyčiau kalbėti šiek tiek lėčiau, kadangi vertimas turėtų būti kokybiškas, tai e, reikia kalbėti verčiu, lėčiau, nes greitis kliūda ir labiausiai patyrusiems vertėjams. Taigi, aš norėčiau kalbėti apie kai kuriuos aspektus susijusių su Paryžiaus susitarimu. Visų pirma, ilgalaikė vizija kaip pereiti prie mažanglių technologijų ir mažinti iš ESDS išmetimus, e, siekiant skatinti tvarę plėtrą ir kovoti su skurdu visame pasaulyje. Antras dalykas tai - reikia numatyti ilgalaikius tikslus pagal Paryžiaus susitarimą ir riboti Mm, globalios temperatūros skilimas, kad ji mažėtų, kad nebūtų daugiau kaip 2 laipsniai. Ir taip pat visos Paryžiaus susitarimą pasirašiusios šalis turėtų e, siekti, kad temperatūra pakiltų nedaugiau kaip 1,5 mm, laipsnio visame pasaulyje toliau, e, siekiant, kad išsivyščiusios šalis dalyvautų ir tinkamai užtikrintų tinkamą finansinių išteklių paskirstimą kad būtų galima užtikrinti technologijų perdavimą amžiaus visioms šalims ir padėti joms pristaikyti prie klimato kaitos iššūkių, taip pat įgyvendinti priemonės, kurios padėtų sumažinti ŠSD išmetimus globaliame kontekste. Taip pat šalis, šalis partnerės, kurios dalyvauja klimato kaitos politikoje, turi bendradarbiauti ir mm, suprasti kokie veiksmai yra reikalingi įvairiose sritise, kaip pavyzdžiui, ankstyvo pranešimo sistemos, e, pasiruošimas nepaprastoms situacijoms ir taip pat reikia imtis e, pagrindinių esminių priežasčių, kurios kelia klimato kaitą. Taip pat e, kalbant prie pristaikymą prie klimato kaitos, užtikrinti atsparumą ir mažinti jautrumą klimato kaitai. Valstybės narės turės parengti pasirengimo planus ir apie juos turėtų būti reguliariai pranešama, taip pat būtų kalbama apie gyvendinimo priemonės. Toliau e, skatinti e, pažangos vertinimo procesą globaliu mastu, kiek yra pasiekiami tikslai, reikia remtis stebėjimo ir atskaitų teikimo sistemomis, kurios užtikrinta e, skaidrumą ir veiksmingumą ir galiausiai peržiūros ciklą numatyti laiko terminus, siekiant užtikrinti, kad Paryžiaus sustarimo tikslai būtų gyvendinti ir kad įsipareigojimai būtų nemažesni negu dabar yra numatyti. Gerbiami kolegos, Rumunija pirmininkaus per ateinančius šešis mėnesius, 18 metais taryboje ir tikslas yra perimti dokumentą paketą iš Austrijos dėl klimato kaitos, kuri mm, dabar pirmininkauja po COP24 ir taip pat tęsti dėrybas e, atitinkamomis temomis ir užtikrinti, kad bus tinkamai įgyventinta darbų programa, siekiant įgyventinti Paryžiaus susitarimą, kurią priėmė COP24. Labai ačiū Dėkuoju už man suteiktą galimybę. Much, uh, Mrs... Labai ačiū, ponia Mihalčesku. Toliau suteiku žodį Mauri Pekarinimui, e, kuris yra Suomijos parlamento pirmasis e, pirmininko pavaduotojas. Prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, praėjusią spalį Junktinių tautų aplinkos programos pranešimas priminė, kad e, emisijų mažinimo įsipareigojimai e, sudaro tik tai trešdalį to, ką reikia padaryti iki 30 metų. Akivaizdu, kad jeigu pasauliui nepavyks priimti kolektyvinių sprendimų, kad e, būtų pakeistas kursas, mes visi pralaimėsime, ypač mažiausiai išsivyšusios šalis. Todėl matome, kad yra aiškių priežasčių, dėl kurių šyla klimatas. Junktinių tautų pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos patvirtintos 92 metais rėmose šalis buvo suskirstytos į besivystančias ir pramoninės šalias ir joms buvo numatyti atitinkami emisijų tikslai tie tikslai yra prievalės tik tai pramonėjams šalims. Emisijų e, kaita įvairiose šalise smarkiai pasikeitė. Pavyzdžiui, Kini, Kinijos emisijos sudarė apie 27 procentus e, dabartinių pasaulinių emisijų, Indijos 7 procentus, o ES apie 10 procentų. Daugelis šalių e, laikomos e, besivystančiams šalimis 92 metais e, pasidarė turtingesnės. Pagal Tartunės e, energijos agentūros duomenys CO2 emisijos besivystančiose šalise beveik patrigubėjo. Nepaisant to, mes turime atminti, kad mes, europiečiai, turime atminti, kad emisijos vienam gyventojui Europoje yra didesnės e, vis dar negu, pavyzdžiui, Indijoje. Panas ir ponai, savo veiksmais ES įrodė, kad įmanoma pakeisti koreliaciją tarp ekonomikos saugimo ir emisijų kaitos. Kitaip sakant, emisijos e, sumažėjo, o ekonomika ir toliau augo. ES yra pasiryžusi ir toliau eiti šiuo keliu. Mūsų tikslas sumažinti emisijas 40 procentų palyginti su 20 metais. 40 procentų. Visgi ES yra dar erdvės siekti geresnių rezultatų, taip pat ir visame pasaulyje. Paryžiaus susitarimas pasiektas 15 metais mums suteikia vilties ateičiai. Jis yra teisiškai privaloma konvencija, kuri stiprina pasaulinės priemonės ir išlaiko visų šalių e, tikslus. Tikslas yra sumažinti, kaip jau visi žinome, e, pasaulinės vidutinės temperatūros kilimą mažiau negu 2 procentais, 2 laipsniais e, Celsijaus. ar ir siekti, kad temperatūra nepadidėtų daugiau negu pusantro e, laipsnio. Šiuo metu Paryžiaus sustarimo įgyvendimo detalės e, vis dar aptariamos ir planas yra sutarti dėl taisyklių per 24-ąją e, šalių konferenciją Katovicuose, Lenkijoje šių metų gruodžio mėnesį. Vienas svarbiausių klausimų Katovicuose bus tai, ar pramonės ir besvysančios šalis panašiai turėtų įsipareigoti pranešti apie savo emisijas ir savo pažangą siekiant numatytų tikslų. Kai kurios besivystančios šalis e, be, išlieka besivystančiams pagal 92 metų konvenciją. Tai prieštarauja Paryžiaus sustarimo dvasiai, dėl kur buvo e, pasiektas kompromisas dėl skirstimo šalių. Jeigu sustarimas taikytų vienodas taisyklės visiems, ar būtų taikomas dviejopias e, taisyklės, tai gali kirti rimtas konfliktas dėl Paryžiaus sustarimo gyvenimo taisyklių. Pagal Paryžiaus sustarimą Kiekviena šalis turi taikyti emisijų mažinimo planus ir e, pateikti ataskaitas apie tą emisijų mažinimą ir pažangą pasiektą siekiant tikslų. Turėčiau, norėčiau priminti, kad prieš metus prezidentas Trumpas pranešė, kad Junktinės valstijos pasitrauks iš Paryžiaus sustarimo. Klausantis Paryžiaus Trumpo, tai jis jį apibūdino kaip protingą schemą sukurtą kitų šalių, kad būtų e, jungtinių valstybių pozicijas. Ir jiems kyla bejonė dėl to, kaip buvo renktas sustarimas. Ponas ir ponai, Europa ir Azija turi didžiulį potencialą bendradarbiauti dvi šalių pagrindų ir daugia šalia arenoje kad būtų daugiau taikoma ma, e, mažai CO2 išmetačios technologijos plėtra. E, pavyzdžiui, keletas šalių mūsų žemynė ir aktyviai veikia tarptautinėje energijos organizacijose. Pavyzdžiui, arena. Aš siūlau atvirai aptarti, ar yra galimybių toliau gilinti bendradarbiavimą tarp Europos ir Azijos šalių daugio šaliuose forumuose. Kartu galėtume panalizuoti, kurie esami formai būtų geriausi, stiprinant mūsų bendradarbiavimą. Be to, galėtume aptarti energijos technologijos bendradarbiavimo e, temas. Mano šalis Suomija aktyviai plėtoja e, santykius su Azijos partneriais. Mūsų žinios apima tokias sritis kaip biokūras, bioenergetikos, bioenergijos generavimas. Beje, Suomijoje šiuo metu visas transporto kūros apima 20 procentų biokūro tai nebūtų įmanoma, jeigu tai nebūtų numatyta mūsų teisės aktuose. Tai yra privaloma ir todėl mes pasiekime šiandien tą 20 procentų lygį. Taip. E, išmanus tinklai, biokūro gamyba yra svarbiausios e, stipriosios pusės mūsų šalyje. Ir nors aš esu esu iš Arktinės šalies, džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mes e, kūrėme inovacijas taip pat ir saulės energijos gamyboje. Norėčiau paminėti keletą technologinių grupuočių, kurios atkreipia dėmesį į š, e, Suomijos ir Azijos bendradarbiavimą šiuose srityse. Tai jeigu būtų suinteresuotumo tolesniam bendradarbiavimui iš šiose sritise mes mielai e, prie to prisidėtume. Ponios ir ponai, žemės panaudojimo sektorius, miškininkystės sritis taip pat bus labai svarbus siekiant Paryžiaus sutarimo tikslų, siekiant subalansuoti emisijas ir e, surinkimą, CO2 surinkimą. Noriu e, pasakyti, kad turime atminti, Didžiulė dalis CO2 emisijų kyla dėl iškastinės energijos panaudojimo. E, šildymui, energijos gamybai, transportui ir taip toliau. Tačiau ir žemės panaudojimo sektorius taip pat yra, tampa vis svarbesnis. E, Suomija turi daug patirties e, valdant žemės panaudojimą ir e, bioekonomiką. Kiekviena šalis yra atsakinga už savo e, išteklių panaudojimą tvariai, net kenkiant kitoms šalims. Nematome priežasčių vien tik tai saugoti ir e, išlaikyti savo miškus Ponios ir ponai, labai ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Pekkarinan. And... Ačiū ponui Pekkarinanui. Iš tiesų, uh, ne, nepraklausėme uh, jūsų raginimo uh, stipriau bendradarbiauti parlamentarams ASEP. Dabar norėčiau visiems pranešti su džiaugsmu, kad liks laiko e, pasisakymų ir, ir klausimams, ir pastebėjimams. Ir e, pirmasis žodžio paprašė Bagnas Borusevičius ir Lenkijos senato pirmininko pavaduotojas. E, galite ruoštis klausimam, pastabom išsakyti. Aptarėm mūsų klausimų, o dabar žodis Roza Marija Romero Sančias. Ji yra Ispanijos kongreso e, deputatų rūmų trečioji vicepirmininkė. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi galimybę čia dalyvauti Ispanijos deputato kongreso vardu. Tai svarbus susitikimas, dešimtasis jau. Uh, Sutikimas vyksta kas antrus metus ir tai puikiai galimybė mums keistas nuomonėmis įvairiais e, klausimais, kurie yra svarbiausia tarptautinėje darbo atverkėje, kad galėtumėm e, e, dalintis praktiką ir sprendimais tų problemų, kurios kyla mūsų šalise, aptariamas mūsų parlamentuose, prisimame tvirtus įsipareigojimus, kad gerintumėm gyvenimą mūsų piliečiam, kad e, geriau veiktų mūsų visuomenės. Europa ir Azija yra e, pasaulio lygmenių du stambiausi e, ekonominiai blokai. Ir joms tenka didžiausios prekybos dalis pasaulyje, taip išliks ir ateitie. Kalbame apie uh, E, klimato kaitą, iššūkius tenkančius daugia šališkumui. Kalbame apie tai, kaip mes savo šalise galime kurti e, politiką, kuri gerintų mūsų gamybos sistemo efektyvumą. Mes turime e, kurti ir politiką, ir strategiją, kad didintume mūsų visuomenių tvarumą. Ypač turėtumėm skatinti žiedinę ekonomiką Europoje ir Azijoje galėtų draugė tapti lyderiam šiam procese Europos komisijos vertinimu. E, jeigu įgyvendintumėm visus atliekų teisės aktus, su, e, sukurtumėm visoje Europos Sąjungoje apie 400 tūkstančių darbo vietų, iš jų 52 tūkstančiai būtų Ispanijoje. Pradedu nuo to skaičius, pademonstruočiau, kokie iššūkiai tenka žiediniai ekonomikai Europai. Mes tai turėtumėm vertinti e, kaip e, puikią galimybę, kuri suteiktų visiems naudos. Aišku, kaip ir e, visur, Ispanijoje naudojami yra ištekliai, tos pačios ekonominės tendencijos ir žiedinės ekonomijos sektoriai. Ir jeigu pasižiūrėtum, kiek išteklių sunaudojama Ispanijoje, tai 8-12 metais jau pradėta sumažuoti, sunaudoti mažiau 54 e, procentais. E, energijos Ispanijoje sunaudota mažiau negu ES vidurkis. Būtinės atlikos bendrai e, paėmus mažėja pastaraisiais metais ir ta tendencija išlieka stabili, vis mažiau būtinių atliekų. Sumažėjimas sudaro 31,8 procentus, tai labai pozityvus rezultatas palyginti su kitom ES šalim, e, kur būtino atliko sumažėjo tik 8 procentais. E, tai e, tuo norėčiau akcentuoti, kad svarbu aukštai užkelti kortelę Ir e, turime dalyvauti e, procese, įtraukti visas e, suinteresuotas šalis, kurios prisideda prie sistemos pertvarkos. svarbu uh, kelti tokius tikslus, kuriuos būtų galima efektyviai gyvendinti. Ir turime turėti kelio gairių planą, kad galėtume tvarkyti su kilančiais uh, e, iššūkiais. Uh, tai uh, pirmiausia būtų, aišku, teisės uh, aktų uh, rengimas, uh, standartizavimas. Ir čia norėčiau akcentuoti, kad vis, visi tarptautiniai instrumentai pasirašyti ir Europoje, ir uh, Azijoje jau apima aplinkosauginius aspektus. Ir tai iš esmės keičia mūsų gamybos sistemą, kalbant apie mokestinės priemonės, turime ir čia skatinti e, reformą, turime e, keisti ir mokesčius, ir mokestinės lengvatas, atsižvelgdami į naująjį ekonominį modelį. Apibendrindama, e, norėčiau galbūt kryptis jūs, tai jau darė ir anksčiau kalbėjusieji, norėčiau kreiptis į visus esančius saliai. Prisimkime atsakomybę nacionaliniuose parlamentuose. Nes tai mūsų atsakomybė, mūsų dirbančių parlamentuose ir uh, tai uh, leis e, daug ką pakeisti ir su, sukursime tvaro ekonomikos modelį, tai leis kovoti su klimato kaita. Ir aišku, šis protestas vyks ir Europoje, ir Azijoje. Mes turime būti priešakinėse šito proceso linijose ir e, turime e, už, užtikrinti, kad ir toliau tarpusavyje atvirai bendradarbiautumėm, kad bendradarbiavimas tai atvirtėtų, kad galėtumėm spręsti iššūkius, kad kurtumėm geresnę ateitį, geresnę planetą, kur ateities kartos ir, ir mūsų vaikai galėtų laimingai gyventi. Much, uh, Labai ačiū, ponė Romero Sančias. Jūs pateikėte mums daug minčių, kaip svarbu keisti mūsų ūkį, mūsų ekonomiką. Dėkuoju, kad paminėjote ir žiedinę ekonomiką, kuri yra ES diskusijų centre. Taigi dabar norėčiau kviesti ponę Hong Kochven, mm, Vietnamo nacionalinės asamblėjos vicepirmininką. Žodis jums prašome. Pone pirmininkė, gerbiami pirmininkaujantieji, delegacijų datovai, ponės ir ponai. Klimato kaita yra netradicinė grėsmė saugumui ir galima grėsmė bet kuriai šaliai, visai žmonijai. Taigi aš džiugiuosi, kad pasirinkote tokią temą mūsų posėdžiui. Klimato kaita ir iššūkiai visam pasauliui Tai yra tema, kuris susitelkia ties klimato kaitos poveikiu. Ir tai taip pat yra ne vien tik iššūkis politinių e, režimų stabilumui, bet taip pat svarbu ir e, kalbant apie šalių santykius. Klimato kaita yra tai, kas e, kuria Mm, tokią politiką, kuri skatina susiskaidimą, bet tai yra žalinga visiems. Atsižvelgiame į nacionalizmą ir protekcionalizmą iššūkius, netradicinės saugumo grėsmės, taip tarp jų ir klimato kaita. Tai yra paskata imtis bendrų priemonių atsiliepinti šios iššūkius. Ponios ir ponai, mes galime didžiuotis dideliu mm, SAP indėliu E, sprendžiant klimato kaitos klausimus per pastaruosius du dešimtmečius. Ypač kalbu apie pastangas bendradarbiauti, e, siekiant tinkamo gamtinių išteklių valdymo, tarp jų ir vandens išteklius. Mes turėtume ir toliau bendradarbiauti labai glaudžiai, kadangi klimato kaita turi didžiulį poveikį būsimam e, visuomenės gyvenimui. Tai yra grėsmė mūsų visuomenėms. Vietnamas yra viena iš šalių, kuria, kuri patiria klimato kaitos poveikį. Pavyzdžiui, Mekongo e, upės delta, viena iš trijų pasaulio deltų, kur patiria e, jūros lygio kaito e, kelimo pasiekmes. Tokios gamtinės nelaimės kaip potviniai, sausra, sukėlė didžiulį poveikį gyventojams ir turtui. Vietnamas pripažįsta, kad klimato kaita yra išgyvenimo klausimas. Mes pasinaudosime šią galimybę didinti nacionalinį kompetentingumą, nacionalinės pajėgas. Per pastruosius metus Vietnamas priėmė labai daug aktyvių sprendimų. Vietnamas patvirtino Junktinių tautų klimato kodos konvenciją. Kartu su 175 šalimis pasirašė Paryžiaus susitarimą ir mes taip pat turime savo veiksmų planą e, Paryžiaus sustarimo įgyvendinimui, per pastaruosius metus Vietnamo nacionalinė asamblėja aktyviai skatino aktyviai dalyvauti atsiliepiant į klimato kaitos poveikį įvairiuose tarptautinėse forumuose. Pavyzdžiui, tarp parlamentinė sąjunga surengė panašų seminarą apie klimato kaitą ir veiklą siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Mes taip pat kartu rengėme bendrą rezoliuciją apie klimato kaitą APPF e e, susitikime 18 metų sausio mėnesį ir mes prisidėjome prie klimato kitos darbo tvarkės. 39-oje ASEAN tarpavimetinės asamblėjoje šių metų pradžioje. Kai dėl ASEAN ir ASEP vaidmens skatinimo įveikiant klimato kaitos iššūkius, aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Pirmiausia, reikėtų nu, įsteigti tinklą, mm, dalytis informaciją tarp politikos sprendimų rengėjų, parlamento narių, kad būtų galima kalbėti apie bendrą socialinę atsakomybę ir skatinti atsparumą klimato kaitai tai paskatintų plėtros galimybės, taip pat reikėtų skatinti e, stebėjimą, kaip yra įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai klimato srityje, ypač 2030 darbo tvarkėje tvariai plėtrai ir Kyoto protokolui ir taip pat Paryžiaus susitarimui. O trečias dalykas, mes pritarėme pasiūlymui, Europos parlamento pasiūlymui dėl 32 taip pat bendrosios e, asamblėjos, kad tai šalia vyktų mm, regioninis, tarptautinis regionų bendarbiavimo forumas, kur būtų galima kalbėti apie ateities klausimus ir parengti bendrą deklaraciją tarp EPSN. Tai turėtų būti mm, bendras darbas. Aš linkiu sėkmės mūsų, mūsų, mums visiems. Dėkui. Thank you very much, uh, Mr. Labai ačiū ponia Funkuotshien už vertingus pasisakymus ir palinkėjimus. Na, o dabar norėčiau pakviesti paskutinį pakviestą regentą pasisakyti. Tai bus panas Andžiai Kumar Miša iš Indijos. Honorable Chairperson, delegates, ladies and gentlemen. Ačiū, pana pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. the outset, let me express my sincere thanks. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už galimybę e, kalbėti šiame susirinkime. Tai didžiulė garbė. Noriu pasveikinti Europos parlamentą, e, surengus dešimtąjį ASEP susitikimą ir už tai, kad jis parinko temą šiam susitikimui klimato kaitą. Tai turbūt labai turbūt e, svarbiausia problema, su kurias šiuo metu susidurė žmonėje. Per šį, fo, šį formą norėčiau perduoti žinę, kad Indija yra įsipareigojusi per savo veiksmais prisidėti prie klimato, kovos su klimato kaita įvairiose politikos sritise. Ir kova su šiais iššūkiais padės ir spręsti mūsų ekonominius ir e, vystimosi e, problemas. E, reikia visiems prisiminti savo atsakomybę ir atitinkamai pagal savo galimybės siekti ir klimato veiksmų teisingumo tam, kad būtų apsaugoti skurdžiausiai gyvenantis ir pažeidžiamiausi nuo klimato kaitos pavojų. Šiame kontekste aš norėčiau paminėti, kad mūsų filosofija, tradicijos, praktika ir tvarūs vartojimo įpročiai visada mums padeda išsaugoti gamtą. Mes pabrėžiame, kad galima būtų pasinaudoti e, Indijos patirtimi, e, panaudojant naujas technologijas, taip pat prisidėti prie kovos su klimato kaita, o tai atsispindi ir mūsų ekonominėse ir socialinės vystimosi programose. Gerbiamas, gerbiami pirmininkai, mūsų ministras pirmininkas, ponas Narendra Bodi, rimtai kalba apie kovą su klimato kaita. Savo knygoje jis pabrėžia, kad e, tvarumas yra moralinis klausimas, nes jis susijęs ir su ateities kartų gyvenimu. Svarbu paminėti e, e, veiksmai prisitaikymo srityje reikalauja bendradarbiavimo tarp visų šalių perdodant e, aplinkosaugai draugiškas technologijas, kad jos būtų galima panaudoti plačiai. Paryžiaus sustarimo patvirtinimas. E, pabrėžia daugia šališkumą e, bendradarbiavimo ir tarpusavio intereso įgyvendinimo prasme. Sustarimo sėkmė priklausės nuo to rimtumo, rimto požiūrio, kokį pademonstruos šalis, ypač įsivyšiusios šalis, įgyvendinamos savo įsipareigojimus. Ir šiame kontekste noriu paminėti mm, planą, kuris. Balio veiksmų planą, kuris gali padėti perduoti technologijas besivysančioms šalims. Ir prieinamų aplinkosauginių technologijų panaudojimą ir plė, sklaidą. Gerbiami pirmininkai, kaip besivystanti šalis, Indija deda visas įmanomas pastangas, kovodama su klimato kaita. Mes suvokiame savo prievalės ir Indija įsipareigojusi yra užtikrinti, kad aplinka ir vystimasis e, eitų ranka rankon, kad būtų pasiektas e, sus, e, siek, tikslas užtikrinti tvarų vystimasi. Indija dalyvauja tarptautinėme Saulės alijanse, kurioje dalyvauja šalis, kuriuose yra daug Saulės energijos. Aš tikiuosi, kad diskusijos ir e, svarstymai e, šio sustikimo metu bus naudingi kovojant su pasaulinė klimato kaitos problema veiksmingiau. Turime dėti pastangas, kad išgelbėtume planetą ir e, ateities kartoms užtikrintume geresnį gyvenimą.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 E, labai gaila, kad neturėjome vertimo iš hindi kalbos, bet ačiū, ponė, jums. Keletas pranešimų prieš perinant prie mažiau formalios diskusijos dalies. E, noriu pranešti, kad galtinio pareiškimo e, projektas jau sudėrėtas, jis bus tvirtinamas rytoj prieš Baigėme sesiją prieš 12 valandą ir tuo metu jau nebebus e, diskusijų, nes procedūra bus jau užbaigta. E, džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad pareiškimas yra puikus. Taip pat turiu dar pranešti, kad prelegentai gali paprašyti, kad jų pareiškimai būtų paskelbti ASEP 10 e, interneto svetainėje. Tiesiog kreipkite į mūsų sekretariatą, galite pateikti ar elektroninį, ar popierinį variantą, kaip jums patogiau. Bet manau, kad būtų svarbu palikti jūsų puikių pasisakymų pėtsaką tokiu būdu. Na, o dabar norėčiau steigti žodį Bogdanui Borisevičiui, Lenkijos senato pirmininko pavaduotojui. Steigsime jam žodį keletoj minučių. Prašom pasinaudoti mūsų prelegentų žiniomis ir buvimu čia, galite užduoti jiems ir klausimų. Taigi, ponas Borisovič. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Na, esame tokioj padėti, kai iki šiol nebuvo, nebuvom pakliuvę į tokią situaciją, nebuvo kvestionuojama Paryžiaus susitarimas. To nedarė viena labai svarbi valstybė, taip pat nebuvo grįžtama prie diskusijų, nebuvo svarstoma, ar e, nacionalinių interesų visuma yra atitinka bendrus interesus. O dabar esam patekę į kitokią padėtį, ta padėtis, ta mūsų konferencija yra patekusi visai kitą padėtį. Aš noriu pasakyti, kad Lenkija mažina išmetimus CO2 ir ŠSD išmetimus ir Lenkijai tai yra didžiulės pastangos ekonominė prasme, kadangi mūsų ūkis remiasi rudąją akmens anglimi. Tai yra padėtis, kai privalome atnaujinti energetikos galimybės ir tokio kūro deginimo e, galimybės ir tuo pačiu metu mes privalome plėsti atsinaujančių šaltinių energiją. Ta mes ir darome. Tačiau turiu pasakyti, kad vis dar tas ekonom... energetikos e, na, mišus būdas yra 70 procentų mm, rudosios anglės naudojama, o 90 procentų mm, anglės yra naudojama elektrinėse. Lenkijoje, tai yra vidurio Europoje, kaip ponė pirmininkė ir sakė, mes irgi patiriame klimato kaitos rezultatus. Temperatūra aiškiai auga ir žemėja šiaurėje, auga didėja pietuose Atstumas yra tik tai keli šimtai kilometrų, o pokyčiai yra labai e, aiškus per 20-30 metų pastaruosius. Mm, Lenkijoje atsirado neįprasta padėtis, iki šiol, kurios iki šiol ne, nematėme, nebuvome liudininkais. Ir tai atsispindi ir Europos proporcijose, ir, ir atsispindi Azijoje. S stiprus vėjai prieš porą metų mums sunaikino didelę dalį miško Lenkijos šiaurėje. Taigi patiriame tai, e, kaip ir kitos šalis tą patį patiria. Na, pavyzdžiui, ir šį vasarą, kaip ir visoje Europoje, Lenkijoje buvo ypatingai karšta, aukštas temperatūros apie 30 laipsnių Ir atrodo, kad mes e, esam kažkur Europos e, pietuose, kažkur prie viduržymė jūros. O visą tai sukelia tai, kad e, abejojantis balsai, kad yra abejojama mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų klausimų, na, dėl to niekas ne, ne, nekvestionuoja. Bet kartais girdime apie tai kalbant aukščiausiuose e, stoksniuose, tai yra e, išsivystysiuose valstybėse, kurios dominuoja pasaulyje. Jeigu mes eitume tokia kryptimi, tai aišku, prarastume visą tai, ką esame pasiekę anksčiau ir neaišku, ar mes atsibusim po 20-30 metų. Labai ačiū. Thank you very much, Mr. Borusevič. Labai ačiū, ponia Borusevič. Norėčiau paklausti, ar kas nors iš Azijos delegacijų norėtų dabar pasisakyti, nes turime dar vieną europietį kalbėtoją iš Lenkijos, bet norėčiau, e, kad e, rotacijos būtų, būtų kalbama. Tai prašom prisistatyti. Aš esu iš Filipinų. Mes norėtume pabrėžti, kad Negalima tvirtinti, kad mūsų e, įsipareigojimai atitinka tik tai mūsų reakcija. Klimato kaita reali, jį čia. Ir e, neišvengiamai e, klimato kaita bus didesnė, jeigu šalis neišvengiamai neims dirbti kartu tvirtinamos sąžiningos sustarimus, sustarimus ir e, kad būtų po to atitinkamai veikiama mūsų atitinkamose jurisdikcijose. E, šalis ar didelės ar mažos, gali, e, jų veiksmai gali turėti didelį poveikį. Pavyzdžiui, Filipinoje emisijos sudaro tik tai 0,33 procentų pasaulinių šiltnamio dujų emisijų, bet 15 metų klimato rizikos indeksas mus įrašė kaip pirmąją šalį, kuriai padarys poveikį klimato kaita. Filipinai yra trečioje vietoje, kuriems poveikį daro gamtinės techninės nelaimės nuo 7 iki 13 metų. Atrodo, kad tas indeksas yra tikslus. Pastarosiais metais mūsų šalis nukentėjo nuo nelaimių tokių, apie kurias anksčiau niekas nebuvo girdėjęs. 2006 metais didžiulės e, liūtis tęsiasi 10 dienų, dėl ko kalnų e, nuošliaužos sudarė iki 20 milijonų kubinių metrų. Žuvo 1221 žmogus. Po trijų metų, devintaisiais metais, e, taifūnas sukėlė potvenius, dėl žuvo 265 žmonės. Tais pačiais metais tropin, dėl tropinės audros Manila e, patvino po liučių trukusių 24 valandas. Žuvo 464 žmonės. Po poros metų, 11 metais, tropinė audra sukėlė didžiulės potvinius dėl ko žuvo 1268 žmonės, o žala sudarė daugiau kaip 2 milijardus pesų. Po metų e, atėjo taifūnas Pablo ir sukėlė didžiulę e, žalą 37 milijardai pesų. 1067 žmonės žuvo. Svarbiausia, e, blogiausia buvo po metų. Super taifūnas Milanda tarptautinių mastų žinomas kaip Hajanas, sukėlė didžiulės audras, kurios e, paskandino ištisas bendruomenės tam tikrose šalise. Žala sudarė 90 milijardų e, pesų, šimtai tūkstančių turėjo išvykti, virš 6300 žmonių žuvo. Per e, pastarosius 10 metų tos nelaimės pareikalavo 11 tūkstančių filipiniečių gyvybių, Tai yra Filipinai, kuri išmeta tik tai 0,33 procentus visų šiltnamio dujų pasaulyje. Būtent tiek nukentėjo šalis dėl naikinančio klimato kaitos poveikio. Iš tikrųjų, e, ir mūsų e, pastangos reikalauja nuoširdžių pastangų e, ir konkrečių lokalizuotų veiksmų. Azijos Europos parlamentinė, parlamentinė partnerystė yra labai svarbi siekiant susitarimų tarp dalyvaujančių šalių, tai, tai kaip e, savo šalise reaguoti, kokias strategijas taikyti. Mes džiaugiamės, kad dalyvaujame šioje konferencijoje ir mes esame pasirengę patvirtinti deklaraciją, kuri bus parengta. Taip pat mes norime kreiptis ir pasakyti, kad mes turime įsipareigoti pritaikyti savo e, e, nacionalinės strategijas su e, tarptautiniais veiksmais, ypač su Paryžiaus susitarimu. Mes taip pat norime kreiptis į išsivyščiusią šalis, kad juos imtųsi vadovauti gyventinant Paryžiaus susitarimą. Pusantro laipsnio temperatūros kilimo tikslas yra riba pasauliui tokioms pažeidžiamoms šalims kaip Filipinai, kad jį išliktų. Klimato kaita vyksta, turime prisitaikyti ir švelninti jo poveikį. Tai yra, jos poveikį tai yra bendras e, priešas ir mes turime vienas kitam padėti. Uh, Tragic... Ačiū už tai, kad e, pasidalijote savo tragišką patirtim, e, to, ką išgyvenote Filipinuose. Can I ask, can I intervene? Gerbiam pirmininkė, norėčiau paprašyti žodžio. Ar turėtumėt klausimą? I, I want... Nes e, žodžio yra paprašę e, jau du asmenį. Taip, turiu labai e, trumpą klausimą. Uh, Kai diskutuojame tokiu klausimu kaip klimato kaita, kai kalbame apie tai, kokią grėsmę tai kelia mūsų ateičiai. Noriu pasakyti, kad neužkalnų tas metas, kai šioje planetoje nebus galima gyventi. Ne, norėčiau pasakyti, kad kiekvienas gramas ar kilogramas teršalų, kuris yra išmetamas, greuna planetą. Ir e, mes esame dalis viso to, kas vyksta. Tarkim, turtingieji, ne, iš tiesų jiems reikia tik tai vieno automobilio, turi daug jų, jiems reikia tik vieno būsto, turi daug jų. E, jie turi dešimtimis ir. Ir ir, ir, ir kelnių, ir marškinėlių, nors ir galbūt tiek daug ir nereikia. Visa tai e, greuna mūsų planetą. Na, o mes diskutuojame apie tai, kaip būtų galima kontroliuoti klimato kaitą. Bet aš manyčiau, kad daugelis mūsų prie, prisideda prie pačios klimato kaitos. Na, iš tiesų, aš manyčiau, kad tai klausimas, e, kuriuo turėsite galimybę toliau diskutuoti šiandien po pietų e, diskusinėse grupėse. Nu, tas jau galimybę norėčiau pažymėti, jog uh, yra tarp mūsų delegacija iš Indijos e, kongre, kongreso. Jie yra atvykę e, savaitės vizitui, kad susipažintų su Europos parlamento darbu, ypač administracijos. Ir man buvo pranešta, jog tai yra kasmetinė tradicija ir aš manau puiku, kad jūs lankotės pas mus. E, sveiki atvykę. Žodžio paprašė dar du dalyviai ir turbūt e, daugiau nebus galimybės pasakyti žodis pono Čamparilo iš Italijos senato. Ir norėčiau paprašyti visų apsiriboti, pasisakant dviem minutėm, nes e, netrukus turėsime eiti fotografuotis ir pietauti. Ačiū pirmininkė. Negalime pamiršti, kas yra pasaulinės taršos priežastis, kas lemia klimato kaitą, tai yra gyvulininkystė, mėsos auginimas, pieninkystė, pieno gamyba. na, visi pieno produktai, sūris ir, ir taip toliau. Ir e, džiaugiuosi e, tais duomenim, kuriuos pateikia Kinijos atstovai, bet nuodamas galimybę e, norėčiau pasakyti, kad Kinijoje ir kitur 700. milijono keulių. Tai iš tiesų yra pusė viso pasaulio kiekio. Ir uh, e, World Watch uh, žurnale žurnalistai yra pateikę uh, tos uh, skaičius. Uh, 300 tūkstančių CO2. Apie tokį kiekį kalbame. Pusė to lemia gyvulininkystė. Uh, Ir visai nesenai diskusijos įsijungė ir Greenpeace organizacija ir pareiškė, jog gyvulininkystė sukelia ir rimtas sveikatos problemas, ypač kalbant apie atsparumą antibiotikams. Uh, kadangi gyvuliams duodami antibiotikai ir tų antibiotikų lieka mūsų valgoma maiste. Taip sakiau, gyvulininkystė yra vienas pagrindinių teršėjų, tai yra azoto tarša, taip pat ir tarša kietosiomis dalelėmis e, Europos lygų prevencijos centras praneša, kad atsvarumas antibiotikams viena pagrindinių grėsmių sveikatai. Profesorius Peteris Smitas iš Aberdino, Škotijos, kalba apie gyvulinkystės produktų pasiūlą ir paklausą. ir tik tai sumažinus mėsos suvartojimą bus galima sumažinti gyvulinkystės e, sukeliamą e, taršą. Tai vienas iš galimų kelių, e, jo rezultatyvumas yra įrodytas ir vegetarizmas iš tiesų niekam nėra žalingas, o tik tai naudingas ir manyčiau tai vienas iš būdų būtų spręsti taršos pro problemą, užtikrinti gyvūnų gerovę, taip pat gerinti ir žmonių sveikatą ir visos planetos sveikatą. Ačiū ir galiu patvirtinti, kad tai yra prasidedančios diskusijos bent jau Europoje. Tai yra planetos lygmenių reikėtų pamažu atsisakyti per didelio e, gyvūninių produktų naudojimo tam, kad būtų apginta šita planeta. Ir dar vienas mm, asmo paprašė žodžių, tai yra e, Lenkijos Senato aplinkos komiteto vadovas, ponas e, Kaveda. Ar galėtumėte e, kalbėti tik dvi minutės, kadangi reikia jau baigti šitą sesiją. Tai ponas Kavera. Labai dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti šios dienos diskusijų svarbą taip pat šiandien iškiltų klausimų svarbą, kurie yra nepaprastai reikšmingi ir jie kyla apie, iš Paryžiaus susitarimo. Tas Paryžiaus susitarimas yra savanoriško rink, metodų rinkimosi galimybė. Ir tai turėtų atsispindėti, pavyzdžiui, didinant lankstumą, emisijų mažinimą, pagal Europos klimato politiką. Noriu pabrėžti, kad Lenkija yra šalis, kurie aktyviai mažina šiltam efektą sukeliančių dujų kiekį ir išmetimų kiekį. Tai e, kalbėjo ir Seimo maršalka, veikla čia plečiasi ir e, šiltame efektą sukeliančių dujų e, sumažinta 30 procentų, o Kyoto protokolas reikalavo tik tai 6 procentų, tai Lenkija šį tikslą pasiekė puikiai. Taip pat, kai dėl ūkio technologijų, dėl e, e, žaliavų, tai e, mes turim didžiulį potencialą CO2 išmetančių kiekį, kiekį vartojimą, bet mes turime mažinti iškastinio kūro vartojimą ir siekdami ambicingų tikslų. E, Lenkija siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mm, kiekis taip, kad tai nepakenktų ūkiai. Lenkijos ūkis, kaip jis sakė ponas Borusevič, nuo mm, iškastinio kūro tai yra priklausoma, bet tai nekeičia fakto, kad mes įvedame vis daugiau naujų technologijų, taip pat e, naudojame vėjo, vandens energiją, įvedame visas tas technologijas, kurios mūsų klimate yra efektingos. Taip pat noriu pasiūlyti tokią informaciją, kad Lenkijos vyriausybė įgyventinant švaraus oro programą ketina atinančioje perspektyvoje per 10 metų skirti daugiau kaip 100, 100 milijardų zlotų programams, kurios bus skirtos klimato apsaugai, oro apsaugai ir geresniam pagamintos energijos naudojimui. Tai yra labai svarbus klausimas. Bendras tikslas, klimato tikslas yra sumažinti išmetimus ir atsižvelgiant į turimus technologinį potencialą. Tačiau reikia pabrėžti solidarų dalyvavimą visur, visose, visais pagrindais. Na, nors dabar nėra tai pagrindinė diskusijų tema, bet noriu priminti, kad bent jau Europos lygmenių tokių, tokių projektų nėra, nes nenumatomas toks solidarumas Europoje. Bet naudojamasis progą norėčiau pakviesti į Katovicus, kadangi aš esu iš Silezijos regiono, į COM24. Manau, kad tai yra puikia vieta ir bus puikus metas diskusijoms apie būsimas, būsimus šildomą efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimus. Labai ačiū. Labai ačiū dabar, manau, galime baigti šią sesiją. Buvo tikrai labai sutelktos diskusijos apie tai, ką mes nutarsim kartu, bus pagrindinė ASEP 10 tema. Mes tikrai turim daug įkvėpimo ir daug paskatų dirbti trijų grupių, trijose grupėse, kur posėdis prasidės 15 val. Tikiuosi diskusijos bus gyvos. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Aš tikiuosi, kad jūs dalyvausite ir darbo grupėse. Dabar siūlyčiau padaryti, nusifotografuoti bendrą nuotrauką, tą tradicinę nuotrauką. Tai reiškia, kad mes turėsime e, iš išeiti iš savo vietų, palikti savo vietas ir e, kviečiu visus ateiti į priekį. Toliau e, e, pirmą valandą bus pietus, juos patieks Jehudi Menuhino salėje. Tai yra šiek tiek žemiau šitame pastate, pirmame aukšte. Ir būkite pasirengę popietės sesijoms 15 valandą. Taigi labai dėkui.